Ar yra kokiu nors komentarų dėl protokolo? Jis patvirtintas. Gerbiamas, gerbiama Auken. Sejler der igen den tredje frihedsflotilje afsted til Gaza til